Pan prezydent. Okay. Thanks a lot. Dámy a pánové, paní komisařko, denní zasedání pokračuje. Ponios ponai, ponia komisijos narė, Pradėsime posėdį. Pirmasis darbo atvarkės punktas yra klausimai, į kuriuos reik, komisija turi atsakyti žodžiu dėl domenų apsaugos sistemos, reglamentavimo sistemos peržiūros. Pirmasis kalbės ponas Alvaro. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, mėly kolegos, ne pirmąjį kartą mes kalbame šiuo klausimu. Gal pirmą kartą taip vėlai, bet palaipsniui kyla klausimas, kodėl ir kada baigsime svarstyti tą klausimą dėl duomenų saugojimo. Daug valstybių narių ir konstitucinių valstybių narių teismų nusprendė, kad nėra, kad šis reglamentas netitinka ši direktyva netitinka nacionalinių teisės aktų. Airijos teisme buvo byla perduota teisingumo teismui ir taip pat yra daug piliečių valstybių narių, kurie nėra patenkinti ta direktyva, jos nesupranta ir apskritai atmeta duomenų saugojimo galimybę. Privalau pasakyti, kad Prieš keletą metų, kuomet buvo pradėtos diskusijos, 2005 metais buvo keliami ir teisiniai, ir ekonominiai klausimai, dėjai juos nebuvo atsakyta, kilo ir techninio pobūdžio klausimų, kurio, kurie dar nėra išspręsti, ir taip pat kyla visuomeniniai klausimai. Komisijos vertinimo ataskaitoje aiškiai buvo pasakyta, kad skirtingai duomenų apsauga yra traktuojama įvairiose valstybėse narėse pasienio apsaugos tarnybos, kitos tarnybos skirtingai vertina duomenų apsaugą. Na ir tiesiog nėra suderinta ši duomenų apsaugos sistema ir nėra atsakyta į klausimą, ar ji yra būtina. Taigi autoriai visiškai teisingai paklausė, kuomet galėtumėme tikėtis komisijos direktyvos peržiūros. Tikiuosi, kad šiame parlamente turėsime galimybę aptarti tą peržiūrą na, ir taip pat aptarti komisijos pasiūlymus. Tikiuosi, kad šį vakarą sužinosime daugiau apie komisijos ketinimus. Pirmininkė, kadangi nemačiau jokių žvaigždučių šalia laikrodžio, tai įsivaizdavau, kad galiu kalbėti ilgiau, bet dabar matau jas, taigi pasisakymą tuo ir baigsiu. Jūs, suprat, manau, supratote mano požiūrį į šią, į šį, į šią situaciją. Man atrodo, pakaks taip elgtis ir reikia europiniu mastu išspręsti šią problemą ir suderinti pozicijas. Pirmininkas, dėkoju už įžangą. Tai buvo tik tai įžanga. Na, o dabar norėčiau paprašyti visų kitų kalbėtojų laikytis jiems skirto kalbėjimui laiko. Dabar ponia Sargentinė, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Žaliesiems kyla labai paprastas klausimas komisijos nariai, kuomet galime tikėtis dabartinio domenų apsaugos reglamentavimo sistemos peržiūros. Jūs atsakyti galite labai greitai, labai paprastai, ponia Malstrom, nes iš tiesų Europos parlamentas laukia jau kurį laiką šio pasiūlymo. Tačiau a, manau, kad, kažin ar paprastą atsakymą jūs pateiksite, panašu, kad jūs apleidote šios sistemos reglamentų peržiūrą. Kodėl valstybės narės negali net patvirtinti, jog duomenų saugojimo reglamentavimo sistema yra naudinga ir reikalinga? Tačiau mums reikalinga kažkokia tai sistema, kad būtų galima užtikrinti Europos piliečių duomenų privatumą. Tačiau dabartinėje, dabartinėje sistemoje yra pažeidinėjimos piliečių privatumo teisės, yra saugojama, laikoma Europos piliečių informacija apie Europos piliečius, duomenys, jūs neperžiūrėjote reglamentavimo sistemos ir turite kažkaip tą problemą išspręsti, bet jeigu niekas negali patvirtinti, jog direktyva pasiteisina, tuomet atėjo laikas atsisakyti direktyvos ir ieškoti alternatyvų. Pavyzdžiui, pasitelkti skubių skubaus užšaldimo procedūra, pasitelkti teisininkus ir sukaupti ir rinkti duomenis tik tuomet, kai tai yra būtina, juos saugoti tik tuomet, kai tai yra būtina, kai kyla įtarimų dėl konkrečių pavienių asmenų. Taigi, ponė komisarė, ar galėtumėte išspręsti šią problemą ir atsakyti į keliamus klausimus? Europoje yra daug žmonių, kurie labai vertina savo privatumą kurie nori jums padėti pakeisti šią direktyvą kažkuo, kas būtų vertingesnė ir reikalingesnė sistema. Ačiū dabar ponė Gijom. Pone komisarė, mėly kolegos, aš labai džiaugiuosi, kad šios diskusijos įvyksta, vyksta šiandieną dėl reglamentavimo sistemos peržiūros. Kalba eina apie tas diskusijas, kurios privalėjome e, surenkti ir kuriomis domisi ir daugelis e, parlamentarių. ES piliečių duomenys yra kaupiami įvairiose ir saugomi įvairiose srityse. Ir šioje direktyvoje yra daug kontroversiškų dalykų. Ir atitinkamų valstybių narių konstituciniai teismai kėlė tas, tą problematiką. Tiesiog direktyvos pobūdis yra per daug, per daug griežtas ir per daug kišamasi. Na ir Europos duomenų apsaugos sistema e, turi būti peržiūrėta, bet kol kas joks pasiūlymas nėra, nėra pateiktas. Taigi, ponė komisarė, gal, galbūt galėtumėte atsakyti į mūsų iškeltus klausimus dėl peržiūros ir taip pat dėl to, ar reikalinga ta direktyva, ar jie yra proporcinga ir galiausiai dėl atitinkamų principų laikymosi. Kai kurios valstybės narės taiko šią reglamentavimo sistema perdėm plačiai ir neturėtų būti taikoma tokia perdėm, tokia sistema, kuomet perdėm kišamas į piliečių asmenį gyvenimą. Aišku, tai yra labai delikatus klausimas, reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo ir e, privatumo. Asmenių duomenų apsauga turi būti, aišku, sustiprinta, tai neturi būti tik tai teorinis klausimas surašytas e, atitinkamuose dokumentuose. Taigi dėl to, ponė komisarė, jūs ir privalote reaguoti ir mes jums iš anksto esame už tai dėkingi. Ačiū, dabar ponė Ernst. Ačiū. Tai lik nesibaigianti, tai lik begalinė istorija. Nežinau, kiek kartų mes jau šį klausimą esame aptarę. Ir manau, kad tai, kad šiandien komisijai yra žodžiu teikiamas klausimas, yra mūsų nesėkmės ženklas. Komisija turėtų atsisakyti šito žaidimo, pažvelgti tikrovį į akis ir e, pripažinti, kad duomenų saugojimo direktyva žlugo, nepasiteisino, kad taisyklės valstybėse narėse nėra taikomos. Kai kurios valstybės narės e, ES direktyvos negali gyveninti dėl savo konstitucinių taisyklių, tačiau yra ir kitų priežasčių. Yra didelių skirtumų, kai kur duomenys saugomi 6 mėnesius, kai kur 12. E, kai kurios valstybės narės e, saugo duomenys susijusius tik su sunkiais nusikaltimais, kitos tik ir su nesunkiais e, nusikaltimais. Tai turi neigiamo poveikio ir vidaus rinkai, ir e, Vokietijos policijos tyrimo galimybėms, tyriamosioms galimybėms. Yra priimta teismų sprendimų, atlikta studijų. Taip pat 2011 metais Vokietijos parlamento tyrimo e, skyrius atliko analizę, kuri nepateikė jokių įrodymų, kad duomenų saugojimas tikrai duoda naudos atliekant tyrimus. Makso Planko institutas, institutas 2012 metais taip pat pareiškė, kad um, toks duomenų saugomas nepadeda kovoti ir su sunkiais nusikaltimais, pavyzdžiui, pornografija internete ir panašiai. Komisija turėtų atidėti šios direktyvos įgyvendinimą, kol Europos teisingumo teismas e, nėra priėmęs sprendimas. Ir manau, kad reikėtų uždrausti bereikalo saugoti duomenis Europoje. Ačiū toliau, ponas Vos. Ačiū, pirmininkė, komisijos narė. Prieš Yra buvusi byla susijusi su Kanada ir internete yra pasitaikę atvejų, dėl kurių nukenčia asmenys. Tai yra šantažas, smurtas, priekabiavimas internete vis labiau plinta. Yra kovojama su terorizmu Taip pat internetu plinta terorizmas, e, duomenų vagystės, pornografija. Reikia nustatyti tarptautinius duomenų išsaugojimo standartus. Žinoma, reikia pusiausvėros tarp pagrindinių teisių paisimo ir galimybės atlikti tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Tačiau mes nenorime, kad plistų, pavyzdžiui, priekabiavimas internete. Mes nesakome, kad duomenys neturi būti saugomi, tačiau sprendimas turi būti tinkamas. Reikia atsižvelgti į teisės ir tų asmenų, kurie tampa duomenų piknaudžiavimo internete aukomis. Prisiminkime Tulūzoje įvykdytas žmogžudystės. Šis atvejis tikrai kelia klausimų dėl duomenų išsaugojimo ir atrodo, kad dabartinė direktyva nėra pakankama, ji nesukūrė reikiamos pusiausviros. Ir ji negalės būti tinkamai gyvendinta. Taigi mums, mes, mums reikia naujo pasiūlymo atsižvelgiant į peržiūrą, kuri buvo atlikta 2011 metais. Bet apskritai yra nepriimtina, kad yra abejojama bendrijos teisė, kad e, Vokietijos teisingumo ministrė kvestionuoja e, bendrijos teisę. Peticijų komitete buvo pasakyta, kad federalinė vyriausybė nagrinės duomenų išsaugojimo klausimą ir neteiks jokių pasiūlymų dėl direktyvos įgyvendinimo. Taigi, kol direktyva nebus peržiūrėta, Vokietija nesims jokių veiksmų, ji nesims veiksmų tol, kol negaus e, tinkamų pasiūlymų. Taigi reikia imtis kažkokių priemonių. Jūs gegužės mėnesį pateikėte pasiūlymų dėl bendrijos teisės pažeidimų, tačiau Vokietijos teisingumo ministerija į tai visiškai nesureagavo. Ir jeigu nebus imtas veiksmų priemonėms įgyvendinti, kokia bus padėtis, valstybės narės privalo įgyvendinti bendrijos teisės aktus per tam tikrą laiką, iki tam tikro termino. Taigi neįmanoma įgyvendinti dabartinės direktyvos ir prašoma ją peržiūrėti, tačiau toks požiūris ne, neteisingas. Galbūt jūs galėtumėte sureaguoti, prisidėti prie šios diskusijos. Austrija yra dar viena valstybė narė, kuri pareiškia, kad neįgyvendins direktyvos ir pateikė tam tikrą pavyzdinį pasiūlymą, galbūt juo galėtume vadovautis. Ačiū. Ačiū, matau, kad ponas Alvaro pakėlė mėlynąją kortelę. Ar ponas Fos sutiktų atsakyti į klausimą? Dėkoju ponui Fos už tai, kad jis sutiko atsakyti į klausimą. Jūs minėjote teisingumą ministrę. Ar jūs teigiate, kad e, tai yra teisingumo ministrės funkcija? Ar manote, kad turi būti įgyvendinta tai, kas prieštarauja įstatymams? Ar Konstitucijai mūsų konstitucinis teismas prieėmė kitokį sprendimą ir dėl to šis atvejis atsidūrė teisingumo teisme. Taigi čia kalbame apie pažeidimą. Ar jūs sakote, kad viską reikėtų atidėti į šalį, kol bus išaiškinti teisiniai aspektai? Pone Fos, ar sutiktumėte atsakyti į kitą klausimą pagal mėlynąją kortelę? Klausimą pateiks ponė Intfeld. Nustebau išgirdusi kad kolega ponas Fos paminėjo Tulūzos e, atvejį. Aš manau, kad tas atvejis buvo tikra katastrofa. Čia kalbame apie asmenį, kuris buvo žinomas e, e, atitinkamoms tarnyboms, kuriam buvo uždrausta keliauti į JAV. Jis jau buvo nužudęs asmenų ir vėl žudė. Taigi, kaip tai siejasi su duomenų išsaugojimu. Okay, Mr. Foss. Pone Foss. Dėl teisingumo ministrės. Konstitucinis teismas pare, pareiškia, kad duomenų išsaugojimo direktyva neprieštarauja įstatymams. Iš tikrųjų, Konstitucinis teismas teigia, kad Vokietijos įgyvendinimo teisės akte turi būti numatytos tam tikros nuostatos. Kad tas, tas teisės aktas nėra pakankamas, būtent tokio požiūrio laikosi Konstitucinis teismas. Mes turime europinių įsipareigojimų, tačiau turime būti tikrai, kad galėsime juos įgyvendinti. Kitas dalykas - įvykiai Tulūzoje. Būtina, kad baudžiamasis persekiojimas ir kratos būtų atliekamos griežtai laikantis taisyklių. Bet čia kyla problema. Ir manau, kad būtent tinkami duomenų išsaugojimo standartai e, gali padėti mums išvengti tokių problemų. Dabar žodis poniai Malstrom. Ačiū, gerbiami parlamentarai. Džiugu, kad yra organizuotos e, diskusijos e, šiuo klausimu ir kad e, galiu pateikti paaiškinimus dėl komisijos ketinimo. Iš tiesų, kaip ne vieną kartą buvo sakyta, taip pat ir įvertinimo ataskaitoje, kuri pasirodė pereitais metais, mes ketiname pateikti pasiūlymą dėl duomenų saugumo di saugojimo direktyvos pakeitimo. Tačiau tai neketiname, to neketiname daryti šiais metais. Mes matome, kad na, duomenų, kai kurie duomenys yra labai svarbus, kad būtų galima apsaugoti žmonės ir tinkamai uh, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Ir dėl tos priežasties na, reikalinga duomenų saugojimo direktyva. E, duomenys na, turėtų būti saugomi tam tikrą laikotarpį ir duomenų surinkimas ir saugojimas turėtų būti vykdomas vadovaujantis harmonizuotais minimaliais standartais. Tačiau taip pat reikia atsižvelgti tai, kokios e, nacionalinės taisyklės egzistuoja. Be kita ko, e, tokiems saugojimiems duomeniems e, reikėjo ir užtikrinti tinkamą žmogaus teisų apsaugą. Pereitais metais mes atlikome e, tyrimą ir e, pristatėme šio tyrimo rezultatus, kad e, duomenų saugojimo direktyva yra naudinga. Galima pateikti su tuo susijusią informaciją. Informacijos gavome tikrai daug. Teisminės institucijos bei teisėjai saugos institucijos pasakė, kad labai svarbu žinoti, kad, būtų, kad yra galima gauti duomenys, jeigu to reikia. Kaip pasakė daugelis interesuotų asmenų, jūs patys, taip pat ir kiti duomenų apsaugos e, organizacijos atstovai, nevyriausybinės organizacijos, žurnalistai ir kiti laikosi nuomonės, kad duomenų saugoj, saugojimo direktyva turi labai didžiulį poveikį e, duomenų ir asmens privatumui. Yra e, klausim, dalykų, kurie dabartinėje direktyvoje turėtų būti tobulinami ir jie yra įvardinti vertinimo ataskaitoje. Konsultacijų metu taip pat juos apžvelgiame. Pavyzdžiui, kad reikėtų su, suderinti duomenų saugojimo laikotarpius, reikėtų patikslinti E, taikymus rytį, kokie duomenys galėtų būti saugojami ir taip pat e, nustatyti tikslai, kuriems e, tuos duomenys būtų galima panaudoti. Taip pat turėtų būti užtikrintas, užtikrintas tikslinis prieinamumas prie duomenų, statistikos rinkimas, kaip tie duomenys buvo naudojami, taip pat reikalingas nuoseklus požiūris duomenų saugojimo atžvilgio. Taigi, visų pirma, Kalbant apie šią direktyvą, valstybės narės turi laikytis ne tik šios direktyvos, tačiau taip pat ir kitų direktyvų ir duomenys surinkti pagal duomenų saugojimo direktyvą gali būti naudojami tik tai tais tikslais, kurie numatyti 2006 e, metų direktyvoje. E, komisija sako, kad dėl e-privatumo taip pat bus atlikta peržiūr, peržiūra. Ir kai dėl duomenų saugomų direktyvos, tai ji bus atlikta taip pat kartu su e-privatumo direktyvos peržiūra. Šis klausimas yra politiškai jautrus ir dėl tos priežasties tam darbui mums reikės laiko, negaliu pasakyti tiksliai, kada bus tie darbai atlikti, tačiau bet kuriuo atveju džiaugiu, kad jūs mus remiate ir e, kad prisidedate prie mūsų darbo. Tai labai svarbu, kalbant apie mūsų darbą tiek apskritai kalbant apie duomenų saugojimo direktyvos tobulinimą. Ačiū, o dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams ir EPP frakcijos vardu ponas Dijas Demira. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Domenų apsauga yra pagrindinė teisė, kuri yra įtvirtinta 8-ame pagrindinių teisų hartijos straipsnėje ir 16-ame ES veikimo starties straipsnėje. Dabartinė Dabartinės direktyvos tikslas buvo suderinti nuostatas valstybinės senarėse šioje srityje, nuostatas dėl duomenų saugojimo. Tam, kad duomenys būtų gaunami, prieinami tuomet, kai jie reikalingi, kai būtų renkami, pavyzdžiui, įrodymai, sprendžiant sudėtingo nusik... bylas dėl sudėtingo nusikalstamumo. Tai buvo labai svarbu, nes tas neveiksmingumas ir susiskaldimas e, skirtingos nacionalinės nuostatos uh, ir praktinis nuostų pritaikymas nėra mums primtinas ir reikia suderinti tas nuostatas dėl duomenų saugojimo. Pastarasis pavyzdys dėl to, kaip duomenimis galima naudotis kovojant su nusikalstamumu, yra tas, kai 14 spalio Ispanas, Ispanijoje vienas nusikaltėlis norėjo padėti sprogmenis, tačiau surinktų duomenų, surinktų įrodymų pagrindų duomenys gavo, gau, buvo gauti policijos internetu, buvo apie tai sužinota iš anksto, buvo sužinota, kad jisai kuria sprogmenis ir buvo išvengta šios tragedijos. Taigi, komisarė, aš norėčiau paprašyti komisijos skubiai pateikti pasiūlymą dėl dabartinės reglamentavimo sistemos peržiūros dabartinės duomenų apsaugos, duomenų saugojimo direktyvos. Tai yra labai jautrus klausimas, na, o dabartinėje direktyvoje yra daug vakumo, daug netikslumų ir reikia griežtesnės, aiškesnės sistemos siekiant apsaugoti ir duomenų privatumą ES. Ačiū ponas Lopes Aguilar, socialistų frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Aš esu vienas iš pasirašysiųjų po šiuo klausimu, kuris skiriamas komisijai ir dėl to norėčiau atsižvelgti į autorių išsakytas mintis dar prieš sureaguojant jums. Aš manau, kad tie klausimai yra pagristi. Dabartinė direktyva turėjo pateisinti duomenų saugojimo, įrodymų kaupimo, tikslingumą kovojant su vyriais nusikaltimais, rimtais nusikaltimais, kaip kad terorizmas ir panašiai. Tačiau 2004-2005 metų įveikiai Madride ir Londone įrodė, kad tokius duomenės kaupti gali būti naudinga, tačiau dėl to, kad atsirado teisinių netikslumų ir, dėl, ir problemų dėl to, kad įvairūs konstituciniai teismai priemė prieštaringus sprendimus, kilo daug abejonių dėl to, ar įmanoma dabartinės Lisabonos sutarties nuostatas suderinti su ši, šia direktyva ir kiek ta direktyva yra būtina, atsižvelgiant į tai, kas yra surašyta Žmogaus Teisų konvencijos 8 straipsnėje ir atitinkamame, še, tiksliau 16 ES veikimo starties straipsnėje. Taigi dabar yra būtina peržiūrėti šią direktyvą, kad tos problemos, kurias iškėlė pasisakiusiai autoriai, būtų išspręstos. Aš manau, kad mums reikalinga pačios tokios, tokios direktyvos versijos, kuri mažiausiai kištųsi žmonių privatumą ir tas privatumas būtų apsaugomas. Ačiū, ponė Intvelt, Alda frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos ši direktyva nuo pat pradžių buvo neteisinga. Grįžkime į tuos laikus ir prisiminkime, kuomet šis parlamentas turėjo balsuoti dėl domenų saugojimo direktyvos. Taip įvyko dėl to, kad valstybės narės negalėjo susitarti, nebuvo vienbalsi, vienbalsiškumo, buvo daug valstybių narių, kurios nenorėjo tos direktyvos. Dėl to teko balsuoti mums. Tai buvo vienintelė priežastis. Ir iki dabar buvo bandoma išvengti parlamento įsikišimo. Tačiau ar kitas klausimas, ar jis, ji tarnauja tam tikslui? Ar tapome saugesni nuo penktųjų, šeštųjų metų? Nepaisant to, kad vertinimas buvo atliktas tik po ilgo vilkinimo, vis tiek nėra nei menkiausių, nei menkiausių įrodymų, mėly kolegos, kad esame saugesni, kad tai leido mums jausti saugesni. Visi pareiškimai dėl to, kad ši direktyva yra būtina, yra grindžiama prielaidomis ir nieko kitu. Kol kas jokių skaičių nesame gavę. Ar tai pasitarnavo harmonizavimo tikslo, aš žinau, kad kolegos apie tai kalbėjo, kad ne. Tikrai ne. Net ir nuo pat pradžių nebuvo tokio tikslo numatyta, nes valstybės narės nusprendė kompensuoti įmonėms už atitinkamus patirtus kaštus. Taip pat buvo daugelį valstybių narių tokiu būdu pažeidžiamos konstitucijos, nors aišku teigiama tarsi, kad tam tikrus teisės aktus pažeidžia ši direktyva. Tačiau iš tiesų sudėtinga tam tikrose valstybėse suderinti šį, šią direktyvą su konstitucija. Mano šalyje buvo atlikta e, ataskaita Ir tyrimas ir buvo parodyta, kad labai piknaudžiaujama yra tais duomenimis, naudojama ne tais tikslais, kuriais leidžiama, ar kas nors ko nors ėmėsi, ne. Tai štai turime įstatymą, kuris buvo prastumtas, kuris neturi jokio, netarnauja užsibrieštam tikslui, kuris pažeidinėja konstitucijas ir piknaudžiaujama plačiu mastu. Aišku, valstybės narės ir komisijos teigia, puikus įstatymas, parenkime dar daugiau tokių. Komisijos narė neturime laukti peržiūros, turime tą direktyvą atšaukti jau šiandieną. Ačiū dabar ponas Albrecht pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pone Malstrom, ponios ir ponai, apie ką mes čia kalbame? Mes kalbame apie telekomunikacijų duomenų saugojimą. Tai yra duomenų saugojimą apie 500 milijonų Europos piliečių tam tik, ne tam tikrais atvejais, ne tada, kai kyla įtarimų, bet visą laiką. Kalbame apie nuolatinį žmonių stebėjimą. O tai yra didelis piliečių teisų pažeidimas ir jis turi būti kažko pagrindžiamas. Kaip ir prieš mane kalbėjusieji, noriu paklausti, ar mes galime ir kaip galime įrodyti, kad ši direktyva ir duomenų saugojimas yra uh, būtinas ir tinkamas, siekiant e, tikslo užtikrinti geresnius, veiksmingesnius teisės saugos veiksmus, ypač internete. Aš jokių įrodymų ir požymių nematau. Kas, ko yra siekiama? Yra siekiama užkirsti kelią nusikalstamumui ir jį sumažinti, bet galiu pasakyti, kad per šį laikotarpį niekas nepasikeitė. Ir tikrai nėra skirtumo tarptų valstybių narių, kur uh, yra duomenų išsaugojimas ir kur nėra. Nusikalstamumo statistika yra tokia pati, tą patį galiu pasakyti ir apie nusikaltimus internete. Kita vertus, duomenų saugojimui buvo skirta daug lėšų, tai yra brangiai kainuojantis dalykas ir mes tų pinigų neturime. Kartais netgi trūksta lėšų prieigai prie interneto užtikrinti policijos nuovadose. Būtent čia pinigai būtų išleisti teisingiau. Toliau ponė Ernst. Pirmininkė, tiesiog norėjau pasakyti, kad e, duomenų saugumo direktyva neišsprendžia problemų, ji pati yra problema. Neseniai lankiausi Dresdene ir e, netyčia e, pamačiau įsilaužėlį, kuris bandė įsilaužti į patalpas ir Man kyla klausimas, ar tikrai mano amžiaus žmonės turėtų gaudyti gatvėse įsilaužėlius ar plėšikus. Ar ši direktyva kaip nors padeda? Jie tiesiog bandoma išgauti duomenis Manau, kad galbūt vietoj duomenų saugumo reikėtų turėti daugiau policininkų, kurie būtų tinkamai apmokyti. Būtent tai mums padėtų geriau kovoti su nesikalstamumu. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Pašką, kuris, matau, dabar ateina. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė. E, Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos nuomonė, taip pat e, Vokietijos, Čekijos ir Rumunijos konstitucinio teismo sprendimai rodo, kad duomenų saugomo direktyva priimta 2006 metais, kuria valstybės narės yra įpareigojamos kaupti duomenis apie e, telefoninius ryšius, apie adresatus ir taip toliau, e, siekiant tirti nusikaltimus ši direktyva netitinka Europos teisėje nustatytų privatumo apsaugos reikalavimų, taigi reikia priimti atsakingą sprendimą arba e, atšaukti šią direktyvą ir valstybėms narėms palikti teisę spręsti, kaip kovoti su šiais reiškiniais, arba geriau pritaikyti tą direktyvą ir uh, teisės saugos, teisminio bendradarbiavimo srityje reikia tam tikrų taisyklių, bet reikia vadovautis ir kitais ES teisės aktais ir manau, kad nuo praėjusiu metu balandžio jūs turėjote pakankamai laiko sprendimui priimti. Ačiū, ponas Koelio. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė. Ponas Demera jau kalbėjo apie tas aplinkybės, kuriomis buvo patvirtinta ši direktyva. Iš tikrųjų, valstybės narės pasipelnė, gavo naudos iš to laiko, kada gali saugoti duomenis, tai yra 24 mėnesiai. Ir būtent e, apie tai daugiausia kalba valstybės narės. Prieš mane kalbėję kolegos minėjo problemas, su kuriamis susidūrėme. E, ta direktyva buvo skirtingai perkelta į nacionalinę teisę, taip pat kyla problemų ir dėl tarptautinės teisės. Daug kas akcentavo būtinybę apsaugoti pagrindinę žmogaus teisės ir privatų gyvenimą. Ir akivaizdu, kad tai yra direktyvos trūkumas, kurį turėtume pašalinti. Norėčiau, man buvo įdomu išgirsti tai, ką sakė ponia Malstrom ir vertinu jos pastabas apie direktyvą. Ji sakė, kad reikia galvoti apie direktyvos tikslus ir sutrumpinti duomenų saugimo laikotarpį. Reikia peržiūrėti direktyvą ir mes visi turime atsižvelgti šį poreikį, tačiau kyla klausimas dėl laiko, dėl termino. Esu įstikinęs, kad iki metų pabaigos komisija pateiks tam tikrą iniciatyvą. Uh, E, komisijos narė Malstrom sakė, kad tai neaišku, ar tai bus padaryta iki metų pabaigos, bet gal vis dėlto būtų galima bent preliminariai pasakyti, koks bus duomenų saugimo laikotarpis, ar tai bus mėno, ar metai ir panašiai. Panas Draucas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms, kurie jau pasisakė. Nekartosiu to, kas buvo jau pasakyta. Tiesiog norėčiau sugrįžti prie klausimo, kada komisija pateiks savo pasiūlymą. Nežinau, ar teisingai supratau, bet jūs pasakėte, kad neketinate pateikti teisėkuros pasiūlymo iki šių metų pabaigos. Tada noriu mm, kelti klausimą, ar tas pasiūlymas bus pateiktas kitais metais, gal galite patikslinti savo planus. Aš keliu šį klausimą, kadangi noriu Jums priminti, kad e, šiuo metu yra peržiūrimas e, asmens duomenų teisės aktų paketas. Europos parlamentui šis klausimas yra prioritetinis ir e, mes dirbame ties su reglamentu, tiek su direktyvos pasiūlymu. Ir dėl tos priežasties būtų puiku, jeigu būtų na, peržiūrta ir ta e-privatumo direktyva, apie kurią jūs kalbėjote. Taigi norėčiau, kad komisija būtų ryštingesnė valstybių narių atžvilgių, netgi jeigu kalbame apie jautrius klausimus. Komisija, komisijai norėčiau pasakyti štai ką. Europos parlamente visada rasite sąjungininkų, kaip geriau būtų galima apsaugoti ES piliečių asmens duomenis. Galite pasikliauti mumis ir mūsų parama šiuo atžvilgiu. Tačiau tuo pat metu aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad Europos parlamentas visą laiką bus pasirengęs kovoti ir apginti savo principus ir įsitikinimus siekiant geriau apsaugoti ES piliečių teisės, ypač kai tai liečia pagrindinės žmogaus teisės. Ačiū. Dabar žodis ponui Šliter. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo teigiama, apie, buvo teigiama kad direktyva bus proporcinga, bet ką ką reiškia proporcingumas, ar tai tikrai yra proporcinga kiekvieno ES piliečio atžvilgiu. Tai reiškia, kad niekas iš principo negali išvengti šios direktyvos taikymo. Džordžas Orvelis negalėtų taikstyti su tokiu košmaru. Ir Džordžas Bušas net nepasiūlė panašių dalykų. Taigi čia yra tiesiog faktiškai kažkoks paranoiškas teisės aktas. Reikia jį kuo greičiau stabdyti. faktiškai bandoma milijardę šiaudų surasti adatą. Ar įmanoma surasti e, tame, toje šieno kupetoje tą vieną adatą? Visiškai neįmanoma, tai reiškia, kad ši direktyva yra, nėra visiškai veiksminga, reikia kuo greičiau stabdyti ir jos kuo greičiau atsisakyti. Aš neradau jokių, negavau jokių įrodymų, kad ši direktyva yra bent kažkiek veiksminga. Dėkoju dabar, pane Kolerska Bobinska. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Prieš užduodama savo klausimą norėčiau Jūs informuoti, kad prieš savaitę Lenkijos parlamentas priemė teisės aktą įstatymą dėl telekomunikacijų, kurio komisija tikėjosi ilgą laiką. Ten bus numatytos naujos nuostatos dėl viršutinių ribų ir tiksliau, bus, tiksliau, tiksliau tariant bus sutrumpinami laikotarpiai per kurį gali būti saugojami duomenys. Lenkija yra ta šalis, kur yra panašių nuostatų ir dabar mes rengiame bendrąjį įstatymą dėl duomenų saugojimo Lenkijoje. Ir dėl prieigos prie duomenų. Dėl to norėtumėme sužinoti, ką planuoja komisija ir kuomet ketina pateikti savo pasiūlymus, kad galėtumėme į tai atsižvelgti. Daug nevyriausybinio organizacijų išanalizavo susiklošiusią situaciją ir darė spaudimą valdžios institucijoms. Jos mano, kad dabartinės direktyvos nuostatos nuostatomis yra kišamasi į piliečių privatumą. Aš manau, kad mes turėtumėme išklausyti nevyriausybinį organizacijų ES mastu, išklausyti ne tik parlamentarų, bet ir nevyriausybinio organizacijų, nes, kaip jau sakiau, jos pažymi, kad privatumo klausimas čia yra labai svarbus. Taigi mano klausimas štai koks. Ar Europos komisija turi surinkusi duomenų ir atlikosi analizės ar studijas dėl to, kokį poveikį turėtų duomenų saugojimo laikotarpių sutrumpinimas teisės saugos efektyvumui, ypatingai kalbant apie rimtus nusikal, nusikaltimus. Tai yra vienas argumentų, kuriuo jūs paprastai naudojatės, kalbėdami apie duomenų saugojimą. Ar galite pateikti apčiopiamų įrodymų, kad tai davė pozityvių rezultatų, ypatingai kovojant su vaikų pornografija? Ar tikrai e, tų duomenų saugojimas padėjo surasti nusikaltėlius e, tokiu būdu? Dėkoju. Ačiū. Viena minutė poniais Zipelė. Ačiū. Faktiškai jau viskas buvo kaip ir pasakyta, tai aš labai trumpai norėčiau paklausti, kodėl reikalinga saugoti duomenis. Duomenų saugojimas buvo pradėtas kaip priemonė kovai su terorizmu, tačiau, kuomet duomenys yra sukaupiami, jie tarsi yra, jais tarsi yra naudojamasi naudojamasi teisminio persekiojimo atvejais, kovojant su nusikaltimais prieš vaikus. Tačiau panašu, kad tokių duomenų kiekiai auga. Na ir turi būti ribojamos tų duomenų paskirtys, naudojimo paskirtys ir turi būti užtikrinamo, užtikrinamos piliečių teisės, tai yra, na, pagrindiniai kertiniai ES akmenys. Na ir turime apginti tą e, piliečių privatumą ir iškilus abejonėms atsisakyti šios direktyvos. Pone Romero Lopes. Ačiū, pirmininkė. Pone Malstrom, jūs kalbėjote apie reformą ir sakėte, kad direktyvus peržiūrėta atsižvelgiant į proporcingumą. Niekas niekada nesako, kad direktyva bus e, peržiūrėta nes, ne, nesilaikant proporcingumo principo. Pavyzdžiui, kai kalbame apie keleivių teisės. Tačiau šioje ši direktyva reglamentuoja tą sritį, kurioje gali būti pažįstos pagrindinės teisės. Taigi kaip mes aiškiai apibriešime, kas yra sunkus nusikaltimas. Jau yra aštuonios valstybės narės, kurios nevartoja savoko sunkus nusikaltimas. Taigi kaip jūs apibriežtė šią savoką, o tai siejasi su duomen, saugojimu duomenų kiekiu ir saugojimo laikotarpiu visą tai turi būti tinkamai tvarkoma, kad būtų kovojama su nusikaltimais. Ir net ir renkant įrodymus, tikslas ne visada pateisina priemonės, tik išimtiniais atvejais galima pažeisti pagrindinės žmonių teisės. Taigi reikia labai rimtai persvastyti šią direktyvą. Ačiū, dabar pradedame spontaniškus pasisakymus. Pirmoji kalbės ponė Bazesku. Ačiū pirmininkė direktyvos nuostatų perkelimas buvo didelis iššūkis daugeliu valstybių narių. Kai kurios valstybės narės tų nuostatų dar neperkelia į savo teisę ir priežastis, to priežastis yra susijusi su ta kontroversija, kurią kelia galima žmogaus teisų pažeidimas. Situacija Rumunijoje buvo panaši. Iš pradžių įstatymo projektas buvo paskelbtas prieštaraujančių konstitucijai ir tik šiemet direktyvos nuostatos buvo perkeltos į mūsų nacionalinę teisę. Taigi manau, kad reikėtų sukurti naują sistemą, kad joje neliktų kontroversijos. Komisija turi atsižvelgti į valstybių narių konstitucijas, rengdama savo pasiūlymus. Pasiūlymuose taip pat reikia galvoti ir apie privatumo apsaugą. Nors komisija ir paskelbė savo ketinimus pakeisti direktyvą, tai buvo padaryta praėjusiais metais, tačiau iki šiol direktyva nepakeista. Manau, kad reikėtų pateikti pasiūlymą iki metų pabaigos, kad kitos valstybės narės neatsidurtų teisingumo teisme. Ačiū, kita kalbėtoja ponė Tikau. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos narė, 2011 m. birželį komisijai pateikiau klausimą raštu. Klausiau, ar komisija numato peržiūrėti duomenų saugomo direktyvą kad visoje ES duomenų saugojimo nuostatos būtų taikomos nuosekliai, kad būtų atsižvelgiama į valstybių narių konstitucijas ir į ES pagrindinių teisų hartiją, kad nebūtų kišamasi į privatumą, privatumo teisės ir e, laisvą judėjimą. Atsakymė, kurį gavau 2011 m. rūpiučio 12 d. jūs mane informavote apie komisijos rengiamas konsultacijas su pilietinė visuomenė, teisos, teisėsaugos institucijomis, domenų apsaugos tarnybomis, valstybėmis narėmis, e, atitinkamais sektoriais. Jūs sakėte, kad atsižvelgėte į vairias nuomonės dėl galimų sprendimų ir ketinate įvertinti tos sprendimus, vertinti vertinimo ataskaitoje. Noriu paklausti, ar tas poveikio vertinimas jau yra parengtas, ar koks yra jo turinys ir kada jis bus paskelbtas viešai. Ačiū dabar ponė Lichtenberger. Äh, Ačiū. Esu nusivylusi, nes e, mes negavome kol kas informacijos, kada galima tikėtis teisėkuros pasiūlymo. Uh, Jūsų pirmtakas taip pat pasisakė šio klausimo. Jis, na, sakė, kad duomenų saugojimo direktyva turės būti peržiūrėta. Matome, kad duomenų saugumo direktyva tikrai nėra tokia sėkminga, kaip tikėtasi. Ir remintis ją, ja, na, galime imtis nedaug veiksmų. Taigi, iš esmės, duomenų saugojimo direktyva kažkokios pridėtinės vertės nesukūrė. Be kita ko, tam tikros teisinės savokos yra netinkamai apibrieštos ir dėl tos priežasties kil, gali kilti problema tas savokos interpretuojant. Ir, na, ši direktyva juk iš esmės apsprendžia mūsų piliečių teisės, todėl siūlome peržiūrėti šią direktyvą. Ačiū. Dabar žodis. Ponas Engström. Ačiū, ponė pirminkė. Tai yra direktyva, kuri buvo didžiulė, buvo labai nesėkminga, kuria yra kišamas į privatų žmonių gyvenimą ir nedavė jokių pozityvių rezultatų. Nėra jokių įrodymų rodančių, kad e, veiksmingiau buvo pradėta kovoti su nusikaltimais įsigaliojus direktyvai. Komisija įvertino 2010 metais rugsėjo mėnesį šią direktyvą ir po to įvertinimo iš tiesų išaiškėjo, kad įvairiais, kad išaiškėjo, kad nėra jokių įrodymų, kad duomenų saugojimas davė kokiu tai pozityvių rezultatų kovoje su nusikaltimais. Taigi mes norime išsiaiškinti ir sužinoti, kaip komisija gali uh, taikyti nuobaudas Švedijai dėl to, kad jie ne, nepritaikė šios ir neperkelė šios direktyvos, kai nėra jokių įrodymų, kad ši direktyva yra naudinga. Ačiū. Pone Rendelgast. Ačiū. Duomenų saugojimo e, direktyva visada kėlė klausimų susijusių su pagrindiniu teisų pagarba. E, kyla klausimų, kaip tie duomenys bus panaudoti, ypač atsižvelgiant į tai, kad na, e, yra sukurta tokia bendra duomenų saugojimo sistema. Po rugsėjo 11-osios valstybės narės turi ryštingiau kovoti su terorizmu bei nusikalst, nus, organizuotų nusikalstamumu. Reikėjo imtis griežtų priemonių. Tačiau, na, ES e, tikrai manau, kad e, patvirtino e, priemonės, kurios e, yra pernelyg griežtos ir neproporcingos atsižvelgiant į jų suteikiamiems rezultatams. Manau, kad reikia užtikrinti ne tik tai saugumą, tačiau taip pat ir privatumą. Taigi pagėdaučiau, kad direktyva būtų pežiūrėta. Ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį komisarai Malstrom. Ačiū, gerbiami parlamentarai. Dėkoju už dalyvavimą šiame darbe, nes klausimas yra labai sudėtingas. Tačiau šiandieną e, reikia prisiminti, kad valstybės narės pritarė duomenų saugojimo direktyvai ir jos netisakys. Vien dėl tos priežasties, kad, na, kalbant apie duomenų saugojimą, tai antraip būtų 27 skirtingos valstybės. E, iš tiesų, prisim, prisimenate, kokia situacija buvo 2011 metais. Valstybės narės pateikė duomenis, kaip ta direktyva buvo panaudojama. Šiandieną mes gavome daugiau duomenų ir turime konkrečių pavyzdžių, kaip buvo panaudota duomenų saugojimo direktyva, kad būtų galima e, kovoti su nusikalteliais e, padėti aukoms, E, kovoti su vaikų išnaudojimu ir taip toliau. Galiu, galiu pateikti tų pavyzdžių, nors tie pavyzdžiai buvo pateikti anksčiau. E, sutinku su išsakyta kritika, tačiau e, na, supraskite, kad mes nekitame stebėti visų 500 milijonų piliečių. Tai yra duomenys, kuriuos renka komercinės struktūros ir kuriuos gali uh, atitinkamais atvejais gauti teisės saugos institucijos. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad tai nėra masinis piliečių stebėjimas. Ir aišku, yra problemų susijusių šią direktyvą, e, kurios yra įvardintos vertinimo ataskaitoje pasirodžiusioje pereitų metų balandžio mėnesį. Trūksta e, aiškumo taikymo e, srities atžvilgių, taip pat kas gali gauti šios duomenys, e, trūksta informacijos apie tai, kiek e, tie duomenys galėtų būti saugomi. Naujame pasiūlyme e, bus sutrumpinti duomenų saugojimo laikotarpiai. Duomenų saugojimas yra labai jautus klausimas, mes visi sutinkame ir šiuo atžvilgiu reikalingas nuoseklus požiūris ES. Taigi, reikia dirbti kartu, sprendžiant e, trūkumus, kurie išryškėjo e-privatumo direktyvoje, apie tai kalbėjo kai kurie parlamentarai. Taip pat dauguma iš jūsų, žinau, kad dirba e, su e, duomenų saugojimo direktyvos peržiūrimi klausimu. Labai svarbu kad e, darbas būtų atliekamas kartu. Šiandien aš negaliu pasakyti, kada tas pasiūlymas bus pateiktas, bet e, tikslas yra sukurti tvirtą, gerą duomenų saugojimo direktyvą. Na ir šiuo atžvilgiu mes e, toliau bendradarbiausime su Europos parlamentu. Dėkoju. Dėl vedimo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu štai kokį klausimą. Jeigu užduodame klausimą komisariai, paprastai tikimės atsakymo. Ir vieną klausimą komisarė neatsakė. Štai kokį. Ar duomenų užšaldimas, kaip yra Junktinėse Amerikos valstijose, buvo tinkamai įvertintas, nes iš įrodymų nėra aišku, jeigu, pavyzdžiui, yra narkoman, na, nar, narko mafijos kažkoks tai tinklas, nėra aišku, ar tie duomenys e, leidžia išnarplioti tokius atvejus. Komisarė galbūt galite atsakyti, nors tai nebuvo dėl vedimo tvarkos užduotas klausimas. Taip turėjau paminėti tą dalyką. Tas greitas duomenų saugojimas, užšaldimas yra skirtingas dalykas. Mes irgi analizuojame šį variantą, tai nėra laikoma alternatyva duomenų saugojimui valstybėse narėse, tačiau studiją mes dabar atliekame ir pristatysime ją tuo met, kai pateiksime bendrus pasiūlymus dėl, dėl peržiūros. Pirmininkas dėkoju, komisijos nariai, diskusijas baigėme. Kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl ES ir Japonijos dėrybų dėl priekybos. Pirmiausia, norėčiau